Is... Uh, Mėly kolegos, laikas pradėti posėdį. Ar ir iškart pradėsiu nuo pirmojo darbo atvarkės klausimo. Jeigu nėra prieštaravimų, tuomet darbo atvarkės projektas laikomas patvirtintų be pakeitimų. Pirmininko pranešimai pirmiausia norėčiau paskelbti, kad yra verčiama į 18 kalbų. Ir taip pat yra vyksta internetinė transliacija mūsų posėdžio. Dėl koordinatorių rekomendacijų turiu pasakyti, kad visos rekomendacijos buvo išsiuntinėtos elektroniniu paštu, jeigu nėra prieštaravimų laikome jas patvirtintomis. O dabar periname prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra pagrindinis darbo tvarkės klausimas. Kolegos, ponios ir ponai, mums labai malonu pasveikinti Envi komitete šiandieną atvykusi ministrą, keipsime, ke, keisimės nuomonėmis apie COP21 konferenciją, kuri vyks Paryžioje gruodžio mėnesį. Užsienio reikalų ir tarptautinio vystimosi ministras ponas, ponas Fabijų dalyvaus COP21 posėdėje ir tai iš ties yra labai svarbus visam pasauliui susitikimas. Mes išklausysime ministro vertinimų ir perspektyvų, kaip yra rengiamasi susitikimui, ypatingai turint omenyje, kad praeitą savaitę buvo patvirtinta Durbano platforma dėl veiksmų. Ir mes ypatingai, ponė ministrė, e, domimės jūsų lūkesčiais, e, laukiant pasaulinio klimato susitarimo. Ir taip pat, e, ko mes galime tikėtis dėl klimato finansavimo. Europos parlamentas 15 narių delegaciją siūs į šį susitikimą. Mm, aš turėsiu garbės jai pirmininkauti. Taigi, parlamento delegacijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes pripažįstame, kad labai svarbu, jog ES būtų vieninga ir kalbėtų vienu balsu visos konferencijos metu. Esame pasirengę padėti visais įmanomais būdais daryti įtaką dėrybams pozityvę linkme. Na ir šiandieną džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungė yra FED komiteto nariai Ir prieš pradedant norėčiau suteikti žodį AFET pirmininkui ponui Brokui, kad jis tartų įženginį žodį. Elmarai, prašau. Ačiū už galimybę pasakyti keletą pastabų. Dėkuoju, ponė ministrė, už tai, kad atvykote pas mus. Norėčiau Envi vardu e, padėkoti už tai, kad jūs ėmėtės nagrinėti šį klausimą šiandieną. Mes e, pateikėme ir savo nuomonę prieš Paryžiaus konferenciją. Ir manau, kad dabartinė pabėgėlių bangos padėtis, kurie, kurioje mes dabar esame, e, kuri yra susijusi su Afrika, pabėgėliais iš Afrikos, tai toli gražu nėra pasiekusi savo epogėjaus, tai yra susiję ir su klimato kaita. Klimato kaita, vanduo, vandens tiekimas švara yra visuomet labai aktualūs klausimai ir tai yra geopolitinios reikšmingumo klausimai. Manau, kad e, į tuos aspektus būtina daug labiau atsižvelgti, nes žmonių, e, jeigu mes norime pagerinti žmonių gyvenimo perspektyvas kitose regionuose, mes turime įtraukti tokius klausimus į savo darbo atverkę. Dėl to AFET komitetas ir Envi komitetas, e, aš norėčiau abu juos paraginti, įtraukti tų klausimų nagrinėjimą į savo darbą ir toliau vykdyti šią, šio, šio pobūdžio politiką, kuri e, daug aktyviau atsispindėtų ir Paryžiuje. Aš esu įstikinęs, kad e, migracijos, taikos ir klimato politikos sąsajos yra labai glaudžios. Ir galbūt yra būtina Europos Sąjungai e, šiek tiek pradėti keisti savo požiūrį, ieškoti bendros strateginės politikos. Todėl dar kartą noriu padėkoti tiek ponui ministrui, tiek ir Envi komiteto, komiteto atstovams už tai, kad mes turime galimybę bendradarbiauti šiame kontekste. Dėkoju. Much, Elmar. Ačiū, Elmarai. Dabar žodis ponui Laurent Fabius, kad jis galėtų tarti savo žanginį žodį, prašau. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, už šiltą prieimimą ir kvietimą. Taip pat norėčiau pasveikinti visus, kurie atvyko į šį posėdį, susitikimą. Man labai malonu čia dalyvauti. Dėkoju Envi, AFET komitetams už tai, kad mane pakvietė. Kad būtų galima kalbėti apie COP21 konferenciją, Paryžiaus konferenciją, kuriai turėsiu garbės pirmininkauti praėjus, po, po mėnesio. Taip pat norėčiau pasveikinti savo iniciatyvą parengtą pranešimą, kurį parengė Žil Parnio, kuris čia irgi yra, tai yra labai naudingas pranešimas. Na, norėčiau tame savo įžanginėme žodėje pasakyti, kad na, norėčiau pristatyti, kaip mano vertinimu viskas vyksta. Bandysiu na, bendrai pristatyti temą ir galbūt konkretesnių dalykų pasakyti, papasakoti, kaip viskas vyksta mano vertinimu. Praeitą savaitę įvyko paskutinė dėrybų sesija, ADP grupės sesi, dėrybų sesija. Pirmiausia buvo pasiūlytas tekstas, kuris buvo ba, gan trumpas. Dabar yra kitas tekstas, kuris buvo patvirtintas galiausiai aišku, negalime vertinti tekstą pagal jo ilgį, bet ilgis, aišku, irgi svarbu, apie 50 puslapių ilgio yra tok, tokių nevisiškai tikslių vietų ir Kopenhagoje turiu pasakyti, kad tekstas siekia 200 puslapių, na 50, e, vertinant pagal ilgį jau yra galbūt ir geriau. Taip pat tiesa, kad yra daug neišspręstų klausimų, atvirų klausimų, nors pasiekėme nemažai pažangos tam tikrose srityse. Taigi dabar toliau bus tęsiamas darbas. Kitos savaitės pabaigoje aš susitiksiu Paryžiuje, tas prekop susitikimas su ministrais įvyks. Paryžiuje tikslas yra ne atlikti dėrybininkų vaidmenį, nes tai ne mūsų darbas, tiesiog tikslas yra aptarti esminius klausimus kad būtų galima pasiekti pažangos tam tikrose srityse. Du neoficialūs tokie posėdžiai vyks, jie yra tikrai labai naudingi ir aš tikiuosi, kad mes prie COP21 susitikimo artėsime kur kas sklandžiau. Dabar kalbant apie visus kitus susitikimus, G20 Turkijoje, taip pat Maltoje vyko susitikimas prieš COP posėdį. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad Respublikos prezidentas ir aš pats šį savaitgalį vyksime į Pekiną ir tikimės pasirašyti bendrą deklaraciją su draugais kinais. Tai bus galbūt įdomus dalykas, nes tokiu būdu bus galima numatyti tam tikrus dalykus, pasiekti šiek tiek pažangos ir išsiaiškinti, na, na, kokia yra Kinijos pozicija ir panašiai. Taigi, tokie bus etapai. Lapkričio 30 prasidės COP21 posėdis. Šiek tiek bus naujesnių dalykų. Mes kviečiame vyriausybių valstybių vadovus į pirmąjį susitikimą. Kopenhagoje valstybių vyriausybių vadovai atvyko pabaigoje. Ir dėl to buvo labai sudėtinga išspręsti atitinkamus klausimus. Taigi dabar mes paprašėme valstybių vyriausybių vadovams atvykti pradžioje, kad jie kažkaip bendras gairias pateiktų, o po to jau prasidės techninis darbas. Taigi čia tokia naujovė valstybių, Europos valstybių vadovai bus pačioje pradžioje. Nuo gruodžio pirmosios dienos Dėrybininkai pradės diskusijas e, dėl teksto, dėrybas dėl teksto ir e, pirmos savaitės pabaigoje bus pateiktas tekstas ir tada jau ministrai imsis to teksto. Na ir lauksime išvadų. Na aš kaip kop pirmininkas, o ne kaip vyriausybės, prancūzijos vyriausybės atstovas, suprantu, kad mano vaidmuo yra išklausyti visų pasirūpinti, kad visi vieni kitų užklausytų, taip pat e, siekti kuo galima aukštesnių ambicijų ir bandyti padaryti kompromisą, nes tokios yra taisyklės, kad būtų galima sutarti dėl teksto. Reiks siekti to kompromiso. Taigi, tokiu būdu dėl to ir buvo pasiūlyta man užsienio reikalų ministrui pirmininkauti COP21 posėdžiui. Dabar dėl to susitarimo. Dažnai keliamas klausimas, ar bus sėkmingas tas e, susitikimas. Na, aš čia norėčiau tris principus išdėstyti. Pirmiausia, reikia siekti na, susitarimo, susitarimo, kuris būtų teisiškai saistantis, kuris leistų veiksmingai sumažinti klimato atšilimą iki 2050 metų, pažaboti klimato šilimą iki dviejų laipsnių. Taigi labai svarbu kad būtų sutarta dėl tokios nuostatos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad, na, gal kai kuriems atrodo, kad įsipareigojimų per daug arba jų nepakanka, tačiau labai svarbu įvertinti ES atliktą darbą, nes kai aš žiūriu, kokių buvo prisimta įsipareigojimų, matau, kad Europa iš tiesų yra to sąrašo viršuje. Taigi, kalbant apie tikslus, sieksime ambicingo susitarimo, Taip pat labai svarbu atsižvelgti į tai, kas įvyko pastarosiomis savaitėmis, turint omenyje NDC. Šimtas penkiasdešimt keturios šalys pasiūlė tuos savo tikslus. Tai sudaro 80 procentų visų emisijų. Taip pat reikia nepamiršti, kad tokia yra situacija. Na, aš E, tų kontribucijų, tų indėlių kaip ir e, nevertinsiu, tačiau ne tai yra svarbiausia. Aš norėčiau pirmiausia pasakyti štai ką, kad pirmąjį kartą vyksta toks procesas ir tai, kad 155 šalys yra pateikusios savo tuos indėlius, tuos tikslus, taigi Mes turime pirmiausia išsiaiškinti, kokia bus politika mūsų ateityje energetikos, transporto srityje. Taigi tai yra esminiai pokyčiai, kurie be jokios abejonės duos pozityvių rezultatų. Kai visą tai vertiname ir įvertiname taip pat tai, kad lapkričio pirmąją dieną sekretoriatas pateiks savo komentarus ir taip pat e, vertinimus, taigi suprantame, kad e, jeigu mes nieko nedarysime, klimato temperatūra auks 4-5 laipsniais, mes norime pažaboti dviem pusantro laipsnio. Taigi, tokia yra situacija. 2,73 laipsniai dabar kalba eina apie tai. Tai jau, žinoma, yra geriau negu, negu tai, kas, kas yra ta viršutinė riba, tačiau reikia vis tiek siekti geresnių rezultatų. Ir aš manau, kad sėkmės kriterijai yra pirmiausia susijęs su tuo, kaip bus atliktas tas papildomas darbas. Ir čia yra labai svarbi savoka, tai yra peržiūros nuostata. Aš aišku, turiu išlikti objektyvus, tačiau vienas dalykas, kur aš reaguosiu ir kovosiu, tai būtent, kad Paryžiaus susitarime būtų galima sutarti dėl peržiūros mechanizmo. Tokiu būdu bus galima stebėti, kokia yra situacija ir atlikti tą peržiūrą. Jeigu mums pavyksta pasiekti, tai turiu pripažinti, kad tuo met Paryžiaus konferencija bus svarbus lūžio taškas, nes kad nuo 3 laipsnių mes slinktumėme žemyn iki 2 ar pusantro laipsnio. Taigi, Aišku, to dar mes nesame pasiekę be jokios abejonės, nes yra tokių valstybių, kurios labai vangios yra, kitos sako, na, mes esame neturtingos, mums labai sudėtinga bus įdėkti tą pežiūros nuostą ar panašiai. Taigi tai dar nėra pasiekta. Na, dar vienas sėkmės kriterijus yra teisiškai saistantis susitarimas. Neturiu jums aiškinti, kas tai yra, bet tikrai labai svarbu pasiekti tam tikrų elementų, kurie leistų pačioms valstybėms ir visuomeniai tam tikro užsitikrinti aiškumą dėl politinių įsipareigojimų, kad Na, tai nereiškia, kad tie, kurie nesilaikys įsipareigojimų, bus įkalinti, bus nusiusti į kalėjimą ir panašiai, bet tai, tačiau tai bus jau teisiniai, aiškus, saistantys įsipareigojimai ir tai yra labai svarbu. Ir čia tikrai yra nemenkas iššūkis. Dar vienas svarbus iššūkis, ar teisiškai saistantis privalomas susitarimas bus tik tai turtingoms valstybėms taikomas, ar ir tom šalims, kurios e, nėra laikomos turtingomis. Na, žinoma, mes norime, kad e, tai būtų teisiškai saistantis įsipareigojimas visoms valstybėms, nors dviejų laipsnių tikslas nebus taikomas visoms. Kitas dalykas yra finansinis ir technologijų aspektas. Kalbantis su Afrikos vadovais, dažnai matome, kad, na, jie sako, mes nesame atsakingi už emisijas, mes neišmetame tiek emisijų, kiek turtingosios šalis, bet kenčiame labiausiai. Taigi dėl to mums reikalingi finansai, atitinkamos technologijos ir panašiai. Ir Limos konferencija, kuri įvyko visai neseniai, mes pasiekėme nemažai pažangos ir EBPO atlikus yra studija ir matome, kad 2014 metais 200 milijardų eurų buvo įsipareigota. Taigi reikalinga vykdyti ir tą adaptacijos prisitaikymo politiką. Jeigu mums pavyks pasiekti tų trijų aspektų, tai tuomet Paryžiuje pasieksime neblogo rezultato ir tuomet Paryžiaus tikimas bus sėkmingas. Matau, kad jau kalbėjau pakankamai, minutę su pusę per ilgai, taigi baigiu čia tuomet. Thank you very much for your... Ačiū už pasisakymą. Pradėsime pirmąjį klausimų raundą ir pradėsime nuo koordinatorių. Peter Lyze, dvi minutės, EPP vardu. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū, Giovanni. Džiaugiuosi kad abu komitetai čia posėdžiauja ir prie to, ką pasakė ponas Brokas. Uh, jog klimato kaita turi, yra nepaprastai reikšmingas klausimas ir e, saugumo, ekonomikos, socialinių požiūrių, apie tai savo ataskaitą yra Pentagonas nesiniai yra paskelbęs. Mums tai yra ir diplomatinių pastangų klausimas. Mes siekiame, kad tie mūsų užsibriežti tikslai būtų nuolat aptariami tarptautinių lygmenių ir dėl jų būtų deramasi su trečiosiamis valstybėmis. Pane ministrė, jūs teisingai pasakėte, kad likščioliniai valstybių narių įsipareigojimai nėra e, ir pastangos nėra pakankamos, kad pasiektume tą, tą dviejų, e, dviejų laipsnių tikslą. Aš net nekalbu apie pusantro laipsnio. Bent jau dviejų laipsnių tikslą pasiekti būtų didelis, e, didelė pažanga. Tačiau manau, kad būtent dabar mums atsiveria istorinis šansas turint omenyje, kad 154 valstybės pareiškė savo pasiryžimą, net dokumentaliai tai patvirtino e, siekti šio tikslo. Ir aš tikiuosi, kad mums jį pavyks dar labiau sustiprinti. Ir nenorėtume, kad e, Paryžyje susidarytų situacija, kai toks sėkmingai vykstantis procesas būtų diskredituotas ar e, nutrauktas. Todėl norėčiau jums, jūs, e, jums paraginti, jūs paraginti rodyti visą kerio paryštą. Reikia neužmiršti ir tarptautinio aviacijos ir vandens transporto. E, reikia e, kalbėti apie 40 ar 43 e, procentus tenkančios žalos kai kuriuose, pavyzdžiui, kai kuriuose pramoninėse valstybėse, o kitos valstybės, pavyzdžiui, kalbant apie aviacijos sektorių, e, e, E, turi, e, matosi, kad jų pastangos nėra pakankamos arba netgi galima pasakyti, jos yra visiškai nulinės. E, čia, aišku, kyla ir tarptautinių kreditų klausimas. Aš manau, kad mes negalime valstybių taip pat atskirti, vertinant jų pastangas, reikia stengti mobilizuoti tas pastangas globalių matmenių. Pirparnio, ponė pirmininkė, ponė ministrė, nori, norėčiau padėkoti ministrė, kad atvykote į mūsų komitetų, bendrą komitetų posėdį. Uh, Kalba eina apie kovą su klimato kaita. Šioje srityje Europos parlamentas mobilizavo savo jėgas, kad būtų galima užtikrinti Paryžiaus sutikimo sėkmę ir pasiekti naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo. Na, tikimės, kad Paryžiaus konferencija bus sėkminga ir Mes savo ambicijas išdėstėme pranešime, kuriam, kuriam man teko, kurį man teko garbė renkti. Ir aš norėčiau pasveikinti jūsų asmeninius įsipareigojimus ir siekius, kad sutikimas būtų sėkmingas. Praeito savaitės pradžioje buvo pavyko dėryboms suteikti politinį impulsą ir tikimės, kad COP21 sutikimas Paryžiuje bus sėkmingas ir tie politiniai impulsai buvo būtini. Po ankstesnių dėrybų, kaip jūs teisingai sakėte, ponė ministrė, buvo pasiektas neblogas rezultatas, tačiau mes matome tam tikrus tam tikras alternatyvas variantus, kaip būtų galima pasiekti sėkmingos tikimo Paryžėje ir mūsų pranešime yra apie tai kalbama, kalbama apie tuos dalykus, kurie yra patys svarbiausi, bus svarbiausi COP21 susitikime, būtent kaip 100 milijardų eurų pasiekti sumą pradedant 20 metais, kaip yra pasiūlyta Europos gairėse, kalbant apie kiekvienos valstybės įsipareigojimus finansuojant tą fondą. Taip pat kitas dalykas – finans, novatoriškas finansavimas, nes tas fondas ne tik turi finansuoti perėjimo laikotarpį prie mažai anglės išmetančios ekonomikos, bet taip pat – tam tikros, reikia nepamiršti priminti ir apie subsidijų užkastiniam kūrui ir taip pat mes savo pranešime kalbame ir apie tai, kad labai svarbi yra sprendimų darbo tvarkė. Taigi tiek norėjau Jums per tas dvi minutės pasakyti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mes būsime tenais taip pat. Levija pirmininkas mums pirmininkaus, pirmininkaus Europos parlamento delegacija ir mes tikrai tenksimės, kad būtų sėkmingas tas Paryžiaus susitikimas. Tia Julie Gerling. Julie Gerling, ECR frakcijos vardu. Dėkuoju ir, ir e, sveiki atvykę, ponas Fabius, aš norėčiau paklausti apie jūsų ketinimus kaip e, konferencijos e, pirmininko. Kai kaip, kaip jūs pateksite informaciją viešai? E, e, dabar Europoje e, jau jaučiame tam tikrą nekantrumą laukiant to globalaus susitarimo. Jungtinėje karalystėje matome, kad Plieno pramonė praktiškai baigia visiškai nusmukti. E, plieno yra pagaminama kitur, jis parduodamas pigiau, na ir visuomenė praranda kantrybę, nes e, Politikai kalba apie labai didelės sumas, e, kurios yra išleidžiamas, tačiau e, darbininkai žmonės nepajunta tikrų rezultatų, e, jiems sakoma, kad reikia imtis kažkokių veiksmų, tada išgelbėsime planetą, tuo tarpu vietose žmonės visiškai e, praktikoje to nepajunta. Todėl, mano manimu, tiesiog yra būtina, kad e, COP21 e, atneštų rezultatų ir, ir sulauktų įsipareigojimų ir iš kito likusio pasaulio pusės. E, Reikia ieškoti kitokių būdų pasiūsti e, žinę, kad kažką reikia daryti, o ne vien tik tai prašyti arba kaltinti kitus. Ponas Garbrandi. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū ministrui Fabijus už įžanginį žodį. Noriu susitelkti ties vienu iš jūsų prioritetų, tai yra klimato kovos su Klimato kaita finansavimas. Čia reikėtų padėkoti Prancūzijai už jos lyderystę šioje srityje, už tai, kad designavo milijardus papildomų pinigų šiam tikslui. E, jaučiu būkštavimų dėl finansavimo po 2020-ųjų ir, ir čia reikia jau galvoti apie visą Europos Sąjungos situaciją. E, kol kas iš ES pusės nėra konkrečių įsipareigojimų. Žinome, kad daug valstybių, kurios atvyks į Paryžių, būtent į tai žiūri kaip į kriterijų. Jie ketina e, pritarti ambicingam tekstui tik tai tada, jeigu bus aišku, jog bus pakankamas finansavimas. Parlamento rezoliucijoje, kurią rengė kolega Žil Parniu, e, mes e, po 2020 raginame atidėti tam tikrą taršos leidimų skaičių E, tokiu būdu užtikrinant finansavimą po 2020-ųjų. Galbūt e, ECOFIN taryboje tai turėtų būti svarstama ir ką jūs tikitės pasiekti po 2020-ųjų finansavimo srityje. Ačiū dabar ponas Marinį. Monsieur le ministre, merci. Vardu Anne Marie. Ačiū, e, ponia ministrė, kad atvykote. Aš norėčiau uh, bendro pobūdžio pastabą išsakyti ir užduoti klausimą labai konkretų. Kai mes žiūrime, kaip gyventojų skaičiaus didėjimas pasaulyje, taip pat tokio netinkamo ekonominio modelio įgyvendinimas ir taip pat gyvenimo būdas, kai yra uh, gyvenama pagal amerikietiškus arba europietiškus standartus, visi tie dalykai sukuria dar daugiau sunkumų, bandant įgyvendinti tą uždavinį, kuris jums dabar teks sumažinti klimato šilimą taip, kad jis nebūtų daugiau nei 2 laipsniai. Taigi mes turime atsižvelgti į įvairius veiksnius. Ir kol kas nėra vėlu reaguoti, tačiau tam tikrais atvejais kaip ir yra šiek tiek pavėluota nes įvyko daug tų konferencijų, konferencija po konferencijos ir buvo suprasta, kad tikrai ne, nepavyksta pasiekti to tikslo. Ir aš norėčiau užduoti Jums klausimą, kuris yra susijęs su salomis. Kai žvelgiame į pasaulio žemėlapį, matome, kad Australija, Didžioji Australija arba mažos salos, jų yra apie 3000 ir matome, kad klimato kaita labai veikia tas salas. Karibetijos, mažas salas, įvairias kitas salas. Taigi, tarptų 3000 salų yra ir Europoje esančių salų, salų, kurios susiduria su sunkumais, yra pažeidžiamos teritorijos, tai yra mažos valstybės, salų valstybės, kurios um, yra besivystančios ekonomikos ir taip pat e, tai yra salų, kurios patenka į labiausiai nutolusius nuo Europos regionus ir mes suprantame, kad tos nedidelės europietiškos salos susiduria su tam tikrais sunkumais ir Europa nesugeba apginti tų, šalų, tų salų interesų, bandant prisitaikyti prie klimato kaitos. Taigi aš norėčiau sužinoti konkrečiai, kas bus padaryta, kokių mechanizmų bus imtasi, kad būtų atsižvelgiama į tokių salų pažeidžiamumą. Ačiū. Dėkui. Ponas Jėdo, žaliųjų vardu. Pone ministrė, laba diena. Atvyk... Dėkoju, kad atvykote. Tai yra labai svarbu, nes Kaip jūs žinote, mes visi siekiame, kad ta konferencija būtų sėkminga, tai bus valstybių, vyriausybių vadovų sėkmė tuo met, o jeigu nepavyks konferencija, tai bus jungtinių tautų nesėkmė. Tačiau svarbu, kad jūs ten būsite, nes konferencija bus sėkminga tik tuo met, jeigu dėrybose lyderio vaidmens imsis Europos Sąjunga. Taigi dėkojame už tai. Atsižvelgiant tai, ką sakė kolega dėl finansavimo. Aš irgi norėčiau tai pakomentuoti. Lapričio 14 dieną mes tikimės, kad Ekofino taryboje bus pasiektas susitarimas dėl finansinių sandorių apmokestinimo, nes šis principas iš tiesų yra labai svarbus. Ar jūs nemanote, kad tas Europos fondas leis e, didžiam dvidešimtukui ir COP21 e, susitikime susitarti dėl kur kas konkretesnių finansavimo priemonių, įtraukiant ir finansinių sandorių apmokestinimą. Ir kitas dalykas, akivaizdu, kad sieksime teisiškai saistančio uh, susitarimo su tam tikromis nuobaudo, tam tikra nuobaudų sistema. Labai svarbus čia ir patikimumo elementas ir kaip jūs numatote stebėjimo ir monitoringo sistemą tam, kad tas susitarimas būtų patikimas. Nes mes siekime labai aiškių e, siekių dėl euro 6, euro 5 standarto, taip pat azoto oksidų ir panašiai. Ir dabar Europos vadovai nusprendė, kad nepaisant visų įsipareigojimų, vis tiek dvigubai bus didinama tarša. Taigi iš tiesų atrodo, kad tos priemonės, kurių imamės, visiškai nėra patikimos. E Ponas Elmer, e FDD frakcijos vardu. Dėkuoju pirmininkė ir ačiū Jums, ponė ministrė. Man padarė įspūdį Jūsų viltis, kad mums e, atšilimą teks apriboti, pavyks apriboti 2,73 laipsnio. Ta mintis, kad Jūs e, numatote temperatūrą iki, e, iki šimtųjų, tikslumu tikriausiai sutiksite su manim, kad tai skamba absurdiškai. Artėja Paryžiaus konferencija, norime teisiškai saistančio susitarimo. Kiekvieną sykį, kai galvojame, kad taip padarysime, kiekvieną sykį mums to nepavyksta padaryti, Europa bando lyderiauti, bet paskui ją niekas taip ir neina mes praktiškai savo ekonomiką greuname. Daug energijos naudojančią pramonę baigiame išstumti. E, viena pramonė šaka po kitos išstumamas iš Europos Sąjungos ir persikelia į jurisdikcijas, kur aplinkosaugos standartai mažesni, pavyzdžiui, į Kiniją Ir to tikslas yra, kad globalios išlakos tik tai didėja, nes perkeliame savo pramonę į tas jurisdikcijas. Taigi mes turime energetikos ir klimato politiką, kuri daro žalą Europos pramoniai, tuo pat metu prisidedant prie globalių emisijų. Kiek ilgai ta nesąmonė tęsis? Now... Ačiū. JNF e frakcijos vardu kalbės ponė Dornano. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, aš norėčiau padėkoti, kad atvykote į posėdį ir suteikite galimybę pakalbėti apie labai sudėtingą klausimą. Mane susidaro įspūdis, kad mes man sudaro įspūdis, kad sutinka, susidurime su dviem sunkumais. Pirmiausia, politika, kuri vykdoma dėl žaliųjų žaliojo fondo, taip pat kokiomis priemonėmis mes galėtumėme pakoreguoti padėtį dėl klimato kaitos. Turime atitinkamų tikslų, tačiau nieko nepasiekėme. Tarša vis tiek yra labai didelė ir matome, kad dėl to tai smarkiai nukenčia planeta ir žmonės. Taigi reikalinga keisti politiką ar mažinti taršą transporto srityje. Taigi kas bus daroma dėl kūro, kuris yra gaunamas iš tų valstybių, kurios yra labiausiai taršios valstybės. Mes manome, kad tas susitarimas pasieks labai nedaug. Ir taip pat labai svarbu šiame susitikime nepamiršti besivystančių valstybių, nes tos valstybės dabar jose vyksta tam tikri pokyčiai, jos išgyvena perinamai laikotarpį, besivystančios ekonomikos, svarbu, kad tas ekonominis vystimasis būtų tvarus. Ir taip pat matome, kad to šalys teršia kartais daugiau nei Europos valstybės, tačiau kalbant apie įsipareigojimus klimato srityje, vienintelės valstybės, kurios prisidės prie, prie finansavimo, tai yra to šalis, kurios jau yra daug pasiekusios klimato kaitos srityje, kovos su klimato kaita srityje, tai yra Europos šalis. Tačiau tokiu būdu bus sumažinta mūsų sumažintas mūsų ekonomikos konkurencingumas. CO2 emisijų mažinimas Europos Sąjungoje verčia stabarėti ir stagnuoti ekonomiką. Taigi, aš tikiuosi, kad Prancū, Prancūzija, kurią jūs atstovausite, iš tiesų e, neaukos e, savo ekonominės būklės veltui. Dėkui, steiksiu žodį dabar e, ponai Fabius e, pirmam atsakymų raundui. Prašom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ačiū. Dėkoju, dėkoju visiems, kurie uždavė klausimus, dėkoju tiems, kurie neuždavė klausimų. Aš pabandysiu atsakyti per 10 minučių, tačiau nenustepkite, jeigu tiksliai neatsakysiu kiekvieną užduotą klausimą. Aš pasižymėjau čia popieriuje tam tikras temas, kurios kartojosi, taigi aš jas ir pakomentuosiu. Kažkas iš jūsų, man atrodo, gal pirmasis, kuris pasisakė, sakė, ir aš jam visiškai pritariu, kad konferencija be jokios abejonės yra susijusi su aplinkosauga, bet ne vien tik su aplinkosauga. Tai yra visiška tiesa. Ir vis daugiau pasaulio gyventojų yra susirūpinę klimato kaita ir sudėtinga yra, na, svarbu ir sudėtinga yra parodyti, kiek kainuoja neveiksnumas, nieko nedarimas ir matome, kad kaštai čia tikrai yra didesni ir taip pat reikia parodyti žmonėms, kad yra įmanoma rasti sprendimų. Uh, Taip pat reikia žmonėms parodyti, kad viską pa galime padaryti savo rankomis. Jeigu mes labai dramatiškai nušviesime situaciją, nerasime jokių sprendimų ir nieko neįtikinsime. Taigi aš manau, kad mes privalome konferencijoje paaiškinti, kad tai nėra vien tik tai klimato kaitos klausimas. Bet taip pat tai yra klausimas, kuris turi kitų poveikių ir daro įtaką ir badui, ir skurdui, ir tai yra ir potviniai, ir kitos gaivalinės nelaimės. Tai yra gyvenimo būdo klausimas ir kažkas iš jūsų irgi apie tai kalbėti yra migracijos klausimai. Mes jau dabar matome, kiek problemų kelia migracija, šimtų tūkstančių žmonių imigracija ir mes taip pat suprantame, tai yra ir taikos ir karo galiausiai klausimas, saugumo klausimas. Taigi aš manau, kad mes galėsime žmonėms pristatyti plačiai tą situaciją, atsižvelgiant į vairias perspektyvas. Na, aš galbūt savo išanginėme žodėje dėl laiko trūkumo nepakankamai kalbėjau apie veik, veiksnius ir veikėjus, kurie nulems konferencijos sėkmę. Tai nebūtinai vien tik tai vyriausybiniai veikėjai. Limos konferencijos tekste, 2014 metų, metų tekste, kalbama, kad COP susitikimuose visa dalis yra skiriama nevyriausybiniams veikėjams, tai regionams, savivaldybėms, įmonėms ir panašiai, nes tai yra labai svarbus veikiai, nes jeigu pažvelgtumėme realiai į tai, kas išmeta CO2 emisijas, ne vyriausybės juk tą daro. Vyriausybė priima sprendimus, nustato normas pri, ir, ir panašiai. Tačiau vienas ar kitas regionas, pavyzdžiui, ar tai būtų transporto sektorius, ar atliekų sektorius, pavyzdžiui, arba tam tikros įmonės imasi atitinkamų veiksmų štai, tai labiausiai įkvepia, tokie pozityvūs pokyčiai labiausiai įkvepia. Tai yra labai svarbu. Nemažai klausimų buvo dėl finansavimo, taigi aš juos pakomentuosiu kartu. Ir čia tikslas yra nustatytas Kopenhagoje po Kankūno susitikimo 100 milijardų dolerių per metus iš šiaurės šalių pietų šalims. Toks yra tikslas. Bet nėra įvertinta, kokia yra bendra situacija. Ir EBPO atliko labai svarbų darbą ir Limoje po labai svarbių studijų, analizių buvo nustatyta, kad 14 metais šiaurės šalių indėlis e, bus 62 milijardai Limos konferencijoje buvo prisimti ir papildomi įsipareigojimai. Visos, kai kurios valstybės jų prisėmėme ne, ne visos ir aš manau, kad yra būtina, kad prieš Paryžiaus konferenciją būtų parodyta, kad iki 20 metų bus pasiektas tas 100 milijardų dolerių įsipareigojimas per metus. Tas žalesis fondas nebūtinai bus, skir... ne, ne visos lėšos bus skiriamos tik žaliajam fondui, tai bus ir įvairių kitų e, fondų ir įsipareigojimų. Ir bus priimti pirmi, pirmi sprendimai gan greitai ir aišku, labai svarbios ir novatoriškos finansavimo priemonės, jos yra būtinos ir Ekofino taryba, man atrodo, liktai lapkričio 10 vyksta susitikimas, tai yra labai svarbus momentas ir čia svarbu, kad Europos valstybės prisimtų konkrečių įsipareigojimų ir dėl finansinių sandarių apmokestinimo, aš manau, kad tai būtų puikus dalykas, nes tai būtų konkretus pavyzdys ir aš girdėjau, kad kalbama apie 17 metų pradžią tokio mokesčio įvedimui. Na, Ir gali būti, kad bus priimtas sprendimas, e, kad e, visos valstybės darytų tą, tą patį ir būtų siekiama kuo galima konkretesnių finansavimo priemonių. Taip pat kažkas sakė, kad kad būtų užkirstas kelias iškasnio kūro finansavimui ir čia labai svarbu, kad visos valstybės galiausiai liautųsi subsidijavę iškastinį kūrą. Na ir kalbant apie kūro kaina, aišku, tai irgi yra labai svarbus dalykas. Aišku, nebus primtas joks sprendimas Paryžiaus konferencijoje dėl to, nes neturime tokių galiojimų, bet labai svarbu, kad siekiant mažinti anglės sunaudojimą ekonomikoje, matome, kad reikia imtis įvairių žingsnių ir taip pat įtikinti visas vyriausybės visame pasaulyje dėl to. Na ir dar vienas kuris, klausimas, kuris nėra, sudėti, nėra lengvas, kas vyks po 20 metų. Kol kas mažai apie tai buvo kalbama ir artėjant Paryžiaus konferencijai tikimės, kad na, matome, kad valstybės vis daugiau kelia tą klausimą ir turiu pripažinti, kad kol kas tas klausimas dar nėra pradėtas spręsti. Taip pat daugelis, kiek suprantu, labai vairiai, bet tą patį klausimą uždavė, kaip mes, europiečiai, turėtumėme nenukentėti kitų valstybių atžvilgių. Ir aišku, čia yra labai aiškus klausimas, ar reikia imtis kažkokiu tai bendrų pastangų ar tikslinių pastangų šioje srityje. Na, aišku, tai yra nelengvas klausimas, tačiau aš matau, nors ir yra tam tikros diferencija, diferenciacijos dėl mm, azotoksidų, kitų dalykų, aš nesileisiu detalės, tačiau vis tiek matome, kad vis labiau yra suprantama, kad turtingosios valstybės turi imtis ypatingų pastangų, nes istorinė čia yra atsakomybė ir kiti dalykai, tačiau visos šalys turi tų pastangų imtis tos pastangos nebūtinai turi būti tokios pačios, nereikalaukite, kad Malis ir JAV imtųsi tokių pačių pastangų, tai yra neįmanoma. Tačiau tai nėra tas klausimas, kuris, kurį sprendžia vieni, o kiti nieko nedaro. Aišku, čia yra labai aktuolus ir ekonominio konkurencingumo klausimas, kažkas čia apie tai kalbėjo, jūs esate teisus, reikia aiškiai pasakyti žmonėms, kad taip, veiksmai, veiksmai kainuoja mažiau nei neveikimas, nei, nei nieko neveikimas, tačiau tai nereiškia, kad mes turime aukoti viską visų labui dėl salų. Jūs, man atrodo, uždavėte tą klausimą. Uh, Taip, reikia kalbėti apie salas bendrai ir mums tai yra ypatingai aktualu ir vyksta darbas šią linkme. E, čia turime kalbėti ir apie prisitaikymo politiką. Didysis septintukas irgi apie tai kalba, kad reikia užkirsti kelią toms gaivalinėms nelaimėms, katastrofoms ir reikia imti specifinių priemonių, nes tos salos tiesa, salos sako, puiku, visi tie veiksmai yra labai naudingi, tačiau kokia nauda bus mums, mūsų salų gyventojams. Toliau stebėsena, atsiskaitimas ir panašiai. Taip, tai yra esminis dalykas. Žado, pona Žado, man atrodo, uždavė šį klausimą. Jis labai teisingai kalbėjo, kad tas susitarimas neturi būti baudžiamosios teisės susitarimas. Labai svarbu, kad tai būtų teisiškai saistantis susitarimas ir čia, aišku, viskas priklausys nuo konkretaus sektoriaus ir čia reikia, aišku, jau viską konkrečiai dėrybose, konkrečiai dėrybose susitarti. Ir aišku, kada yra prisimami įsipareigojimai, reikalinga jų laikytis ir čia reikalinga ir priežiūra ir stebėsena Ir aišku, taip pat turime nepamiršti, kad vyksta technologiniai pokyčiai, kurie irgi daug ką keis. Taigi reikia prie jų prisitaikyti ir taip pat žiūrėti, vertinti kiekvienos šalies CO2 emisijas ir panašiai. Tačiau, jeigu viena šalis prisima įsipareigojimus, o kita po 50 metų tik tai supranta, kad reikia imtis e, kažkokiu tai žingsniu, tai tada čia kyla didžiulės nereikalingos politinės diskusijos, kurios visiškai ne, nieko neduoda. Toliau čia laiko veiksnys yra labai svarbus. Šios dėrybos nėra įprastinės dėrybos. Pavyzdžiui, jeigu vyksta dėrybos dėl priekybos, viskas yra kitaip, bet čia yra dėrybos ir kova su laiku, nes e, kalbant apie CO2 emisijas, jos nedings niekur, jos liks atmosferybę metų, dešimtmečiams, šimtmečiams. Ir jeigu mes viršinsime CO2 emisijų tam tikrą kiekį, tuomet poveikis jau bus negrįžtamas, negalėsime nieko atstatyti ir, ir padaryti. Ir ne po dviejų ar po aštuonerių metų turime tą daryti, turime daryti dabar. Yra sprendimų, yra technologinė pažanga ir visi suprantame, kad visiems tai bus naudinga, bet aišku, turime tą daryti drąsiai ir atsakingai. Tiek. Thank you very much. And now... Ačiū. Pradėsime kitą klausimų raundą. Norėčiau visų kolegų paprašyti, turime daugiau kaip 20 kolegų, kurie nori kalbėti E, apsiriboti vieną minutę. François. Merci, merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, pirmiausia dėkoju, kad atvykote pasikeisti nuomonėmis apie tarptautinę konferenciją. Aš esu įsitikinusi, kad jūs turite daug politinės patirties ir ta patirtis bus labai naudinga tam, kad būtų galima surasti, surasti tinkamą sprendimą šioje konferencijoje. Aš tik, tikiuosi, kad tai bus kaip tramplinas siekiant e, klimato kaitos tikslų. Jūs kalbėjote apie sprendimų darbo tvarkę ir čia kalbama ir apie naujasias technologijas, mažai anglės naudojančias naujas technologijas, taip pat kalbama apie investicijas, taip pat apie, pavyzdžiui, anglės e, sekvestraciją ir, ir kitus dalykus apie įvairių energijos rūšių privalumus ir trūkumas, trūkumus ir taip pat, kad yra nauji darbo metodai. Taigi, ponė ministrė, ar jūs galėtumėte daugiau pakalbėti apie tai, kaip susitarimas paveiks privatų į sektorių ir naujų technologijų finansavimą bei technologijų perdavimą šalims, kurios yra mažiau išsivyšiusios. Dėkoju. Thank you very much, Matijas Giote. Ačiū, Matijas Giote. Ačiū, ponė ministrė. Noriu pareikšti Jums komplimentą kad jūs pakeitėte konferencijos struktūrą, kad e, valstybių ir vyriausybių vadovai dalyvaus posėdėje iš karto, e, taip jūs darydami didesnį spaudimą e, visam šiam reikalui ir tai yra labai svarbu, kad, kadangi mes norime iš esmės keisti mūsų gyvenim, gyvenseną, Ir aš prieš keletą metų su jumis apie, diskutavau apie, pavyzdžiui, pramonės e, pokyčius, pramonės veiklos pokyčius. Ir pavyzdžiui, jos įjungimą į e, anglės sekvestracijos e, klausimus ir panašiai. Kolega Pieter Lyze minėjo, kad mums reikia e, tam, nustatyti tam tikrą anglės kainą, geriausiai įjungti šį klausimą į bendrą sistemą. Pavyzdžiui, Kinija įstojusi į tą emisijų prekybos apivartiniais taršos leidimai sistemą. Galbūt būtų galima sujungti abi šias sistemas ateityje ir kada tai būtų galima padaryti. Thank you very much, Chair. Thank you very much. Jan Dankin, ačiū. Porą dalykų. Jungtinė karalystė, jos e, pieno, plieno pramonė yra dabar ant, ant didžiulių pokyčių e, slengščio. Ir reikia pasakyti, kad e, pramonė yra perkeliama į žemesnių standartų, standartų valstybės ir mums Būtų įdomu, kaip būtų galima tas prekybos apivartiniais taršos, taršos leidimais sistemas e, e, apvienyti globalių matmenių, nes tai būtų tikrai didelė pažanga, nes e, ji, su ją yra sėtina ir mūsų pram, plieno pramonės ateitis. Kągi būtų galima padaryti, kad tos pasaulinės prekybos sistemos galėtų būti apjungtos į vieną globalę Thank you very much, Mr. Farija. Ponas Farija. Ačiū. Pone ministrė, su pirma, norėčiau Jums palinkėti labo ryto ir pasidžiaugti, kad Jūs atvykote. Jūs vadovausite COP21 konferencijai Jūs minėjote dokumento projektą, e, e, kuriame būtų išdėstytos konferencijos rekomendacijos. Aviacija ir jūrų transportas ten nėra įtraukti. Mes e, kalbame apie ICAO ir IMO, tarptautinės organizacijas šios ryties. Tačiau kaipgi yra, kad uh, kai kalbame apie 155 valstybių indėlį, kuris tikrai labai svarbus, tačiau turėsime galiausiai susitarimą, kuriame e, net nepaminimos tos minėtos organizacijos. Dėkuoju, Anne-Marie. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, dank u voor uw... Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju ministrė, kad atvykote. Norėčiau užduoti paprastą klausimą. Prieš porą savaičių Europos parlamente dviejų trečdalių balsų daugumą patvirtinome mano e, pakeitimą dėl lobistinės veiklos klimato, e, e, klimato konferencijoje Paryžiuje. Ir ar turėtų, turėtų būti užtikrintas, e, e, užtikrinta prieiga prie šios konferencijos e, su dokumentu ir, ir rezultatų ir galimybė joje dalyvauti suinteresuotom šalims. Bet yra valstybių, kurios galbūt tam neturi pakankamai lėšų, jos negali dalyvauti šioje konferencijoje, tačiau joms taip pat turėtų būti neuž, neužvertos duris. Reikia užtikrinti kiek įmanoma e, skaidresnius rezultatus tos konferencijos ir reikia suprasti visiems, kas tenai vyksta. Ačiū ministrė, kad atvykote pas mus. Norėčiau pakalbėti apie ES patikimumą. Buvo nekarta minėti finansai, aš nenorėčiau jų daugiau minėti, tačiau norėčiau pakalbėti apie penkių metų įsipareigojimų periodą. Mes matome, jog vis daugiau valstybių įsipareigoja penkeriems metams ir jūs pats sakote, kad yra labai svarbu ne, neapsiriboti per nelik žemais siektinais standartais. Tačiau mes žinome, kad Europai kyla didžiulės problemos, nes mes turime nu, užsibrėžę tikslus 20, 2030 metams ir nieko 2025. Kaipgi mums, mums galbūt reikėtų e, judėti prie tų 25 metų. Ponas Elmeris nuolat e, skelbė, jog e, klimato kaitos politika niekuomet nebuvo pats svarbiausias dalykas. Tiesiog, tiesiog noriu pasakyti, jog mums reikia turėti omenyje, kad Europa kol kas ne tik, kad nepasiekė savo užsibrieštų tikslų, bet jie netgi ir sumažėjo 23 procentais. Tai, ir E, jeigu mes kalbėsime apie, e, e, pavyzdžiui, galutinį 40 procentų taršos mažinimo tikslą iki 30 metų, tai būtų jau tikrai labai didelis pavyzdys iš mūsų pusės. Ačiū, ponia Kapel. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponio ministrė, šiandien jums mums pasakėte, jog į COP21 e, susitarimą turėtų būti, e, jis turėtų pasižymėti e, privalomumu, jame turėtų būti išaiškiai įtraukti visi finansiniai ir techniniai dalykai Iš, dėl to ambicingumo ir įsipareigojimų jau dabar matosi, jog 154 valstybės yra pasiryžusios siekti tikslų, taigi dėl ambicingumo galime nebejoti. Dėl teisinio saistomumo čia jau galbūt yra šiek tiek sudėtingiau. E, 154 valstybės įsipareigojusios, e, pasiryžusios įsipareigoti teisiškai ir galbūt reikėtų ir Kiniją įtraukti į šią, šį ratą ir ją įtikinti, kad e, reikia to e, privalomo teisinio įsipareigojimo kad jį įsijungtų į turtingųjų valstybių e, būrį. Kalbant apie technologinius e, klausimus, e, jūsų nusistatyti tikslai yra tikrai puikus, tačiau būtų gerai, jeigu jūs pasakytumėte, kiek konkrečiai pinigų mes iš tiesų turime, jau dabar turime, kalbama jau ne metus ir ne vienus ir ne dviejus apie finansinę santorių mokestį, tačiau kol kas tai nėra realybė, mes negalime apie tai kalbėti. Uh, please, maintain with. Turime 27 norinčius pasisakyti, gerbkime laiką ir laikykime skirto laiko. Ponas Florans. Ačiū, ponė ministrė, dėkoju, kad pas mus atvykote. 92 e, metais dalyvavau pirmojoje COP konferencijoje ir turiu pasakyti, kad jūsų respublika yra pati svarbiausia ji ir bus pati svarbiausia COP e, konferencijoje Paryžiuje. Jūs galite daugiausia padaryti. Ir jeigu jūsų valstybė elgsis protingai, neperlenkta malasdos, tuomet ir kitos seksijos pavyzdžio. Pavyzdys, geras pavyzdys buvo ir Meksikė vykusi konferencija. Ir e, matome ir labai liūdnų pavyzdžių, kaip, pažiūrėjau, Kopenhaga. Taigi e, jūsų, e, e, jum, jūsų turbūt prievalė turėtų būti susi, susisiekti su visais kompetitingais ministrais ir greičiausiai užsienio reikalų ministrais. Ir visuomet pasitikėkite mūsų, pa, mūsų paramą, nes mes esame, mūsų tokia užduotis visada jūs remti šioje srityje. Grammatikakis. Dėkui, ponas Gramatikakis. Ε, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εισήγηση του κυρίου Υπουργού, πράγμα που συμβαίνει. Labai džiaugiuosi tuo, ką išgirdau iš ministro. Retai taip atsitinka parlamente, bet e, jis kalbėjo glaustai ir e, apie esmę. Aš e, esu fizikos profesorius ir irgi mėgstu taip kalbėti. Dabar išsikeltas 2,7 laipsnių tikslas yra optimistinis. E, mes žinome, kad yra įvairių veiksnių, kurie įtakoja klimatą, bet visiškai aišku, kad planeta atsidūrė ties tam tikrus lenkščiu. Ir e, kai galvojame apie sprendimą, kovojant su klimato kaita, kuris tikrai galėtų suveikti, būtų viešosios investicijos, kurios galėtų būti daromas visame pasaulyje. Ir kai skaičiuojame deficitą, e, pavyzdžiui, galbūt galima būtų atsižvelgti į tokias investicijas. Žinau, politiškai tai yra galbūt sudėtinga. E, dabar, jeigu e, klimato kaitą stebės palidovai, e, ko gero, tokius, taip sakant, palidovus šnipus galima būtų panaudoti siekiant užtikti taršą vienoje ar kitoje valstybėje. Pane Višnievska. Dėkuoju, pane e, pirmininkė. E, mes e, girdime, kad konferencijos dalyvės jau yra atsintusios savo įsipareigojimus konferencijos sekretoriatui, tačiau tarpusavėje juos palyginti labai sunku ir laiko prasme skiriasi tie įsipareigojimai mm, ir E, situacija yra labai e, skirtinga ir skaičiavimai skiriasi. Ir susidaro įspūdis, kad toks chaosas yra tikslinis, siekiant e, išvengti bendrų išvadų, užkirsti kelią bendroms išvadoms. Sakėte, kad galvosite, kad pasiekėte sėkmę, jeigu visos susitarančios šalis pasirašys susitarimą. Pone Torės Martinės. Pone Torės Martinės. Ačiū, ministrė. Visi turbūt galime sutikti, kad Paryžiaus konferencija bus svarbus posūkio taškas kovojant su klimato kaita. Tačiau, kai žiūrime į Kinijos ir Junktinių valstijų taršos lygį, tai darosi aišku, kad jos nėra pasirengusios dėrėtis dėl emisijų viršutinių ribų. Ar, ar jie, galvojate, kad iš tikrųjų pavyks apriboti atšilimą dviem laipsniais, jeigu Kinija ir JAV konkrečių įsipareigojimų nepateiks? Panas Žavo, ačiū Dėkuoju, pane ministrė, kad atvykote. Turiu konkretų klausimą. Mes jau labai daug kalbėjome apie parlamento rezoliuciją šiuo klausimu ir e, su ją susijusi pakeitimą, kuriame kalbama apie rezultatus, kurių mes jau pasiekėme ir kad jie turėtų būti išbraukti iš TTIP e, dėrybų. Tai taip, dėrybos joms neturėtų kilti joks pavojus dėl e, to, kokius e, su klimato kaita e, susijusius rezultatus mes pasiekėme, nes čia ant kortos statomas verslas. Mes, kaip sakiau, patvirtinome šią rezoliuciją ir e, norėtume, kad ir jūs paremtumėte tokią, šią parlamento rezoliuciją. Euh, beaucoup, euh, Ponas Betit, ačiū ponė pirmininkė, ponė ministrė, aš tai čia sėdžiu. Aš trumpai, nes mano klausimas toks pats kaip pono Grotė ir Dunken dėl apivartintos šios leidimų sistemos. Kadangi vienas geriausių, veiksmingia, viena geriausių, veiksmingiausių priemonių yra sujungti šią sistemą su kitomis panašiomis e, pasaulyje veikiančiomis sistemomis. Tai kokia būtų čia jūsų nuomonė, nes tai būtų, kaip sakė ponė Gerling, tai būtų geriausia geriausias atsakas, kurio tikisi mūsų pramonės įvairios šakos, plieno pramonė ir kitos, kurios susiduria su labai nesažininga konkurencija. Taigi, kokios yra perspektyvos galimybės Paryžiuje žengti žingsnį priekį šią linkme, sujungti e, visas apivartintų tašų leidimų sistemas į globalią sistemą. Ačiū, ponas Benon. Um, Dėkui, ačiū, ministrė. Du klausimai. E, Europos visuomenė vis labiau uh, pradeda suprasti, kokį vaidmenį vaidina klimato kaitoje iškastinis kūras. Bet e, kol kas nelabai supranta, kokį vaidmenį vaidina žemės ūkis. Ar nemanote, kad e, žemės ūkiai nereikia skirti specialios vietos, e, reikia įvertinti jos įtaką? Na ir kitas dalykas, ką Jūs galvojate apie Europos parlamento dvi būstinės Ir galbūt e, galėtume tikėtis simbolinio Prancūzijos vyriausybės veiksmo, paremint e, Europos parlamento vieną būstinę. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad ponas ministras atvyko į šias diskusijas e, į NV komiteto posėdį. Aš esu susirūpinusi dėl G77 grupės. Tai čia yra Afriko, Pietų Afrika ir Kinija dalyvauja tame formate ir kaip AKR delegacijos pirmininkė, žinau, kad tos valstybės labai nepasitiki išsivyšiusiomis šalimis. Ir 62 milijardai finansavimui buvo numatyti, tačiau ką tai reiškia? tom šal, šalims. Jos nesugebės prisitaikyti prie klimato kaitos su tokiu finansavimu. Taigi aš uh, užduosiu tokį diplomatinį klausimą. Kaip ir kaip kalbėti su tokiomis šalimis, kad jos irgi įsitrauktų tą tos global, to globalę sistemą, turint omenyje, kad iššūkiai tai yra globalūs. Dėkuoju, ponia Ajūzo. Ačiū, ponia ministrė, už jūsų dalyvavimą. Šimtas, daugiau kaip 120 valstybių yra įsipareigojusios mažinti emisijas. Tačiau, e, nekalbant jau apie Kiniją ar Junktinės valstijas, kiekviena iš tų valstybių, įsipareigojusių valstybių yra e, nuspre... konkrečiai nusprendusi, kaip siekti to e, tikslo. Tačiau manau, kad reikėtų derinti tos, e, to tikslo siek, tą tikslo siekį ir jo rez, e, siekio rezultatus. O Europos komisija yra pasakiusi, jog emisijų mažinimo e, mechanizmas yra labai svarbus, tačiau nėra pakankamai tarptautinių ekspertų, kurie galėtų prižiūrėti egzistuojančią sistemą. Kai kurios valstybės sako, jog jos E, turi savo suverenitetą ir gali elgtis kaip tinkamos. Ar manote, kad tokia sistema yra gyvybinga, ar nereikėtų kažko keisti? Panas Limovič, e, dėkoju, ačiū ministrė, kad atvykote. E, turiu, turiu štai kokį klausimą. Čia du aspektai. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie energetikos sąjungą. Čia vėl dviem aspektais. Pirmiausia, energetikos sąjunga kaip priemonė sušvelninti klimato kaitą ir pasiekti COP21 tikslų. Ir antras aspektas - energetikos sąjunga kaip priemonė padedanti mums atremti e, tam tikrų agresyvių valstybių, tokių kaip Rusija, veiksmus, e, stengiantis pakeisti mūsų energetikos politiką. Pana Šafhauser, kai Aš dirbau energetikos agentūroje. Tada buvo sakoma, kad niekas nebus padaryta, jeigu nebus vykdoma kainų politika, kalbant iškas, apie iškasnį kūrą. Ir dabar, kaip žinome, iškasnio kūro kainos yra smarkiai sumažėjusios. Taigi, kyla klausimas, ar negalėtumėme daryti įtakos mūsų draugams, Katarui, Saudo Arabijai, kad jos pakeistų tą kainų politiką, uh, kad būtų paspartintas procesas ir kad būtų atsisakyta iškasnio kūro. Aišku, to, tomis kainomis galima manipuliuoti ir, ir panašiai. Taigi man labai svarbu, kad būtų ilgalaikėje perspektyvoje stabilizuotos kainos ir kai būtų galima užtikrinti tą stabilizavimą, tokiu būdu būtų galima užtikrinti investicijas pagal stabilizavimo mechanizmą, investicijas į naujasias technologijas, į naujas energijos rūšis. Taigi, kalbant apie e, finansus, labai svarbus kiekių, konkretus kiekių nustatymas. Kalba eina apie vieno, vieno milijard, šimto milijardų sumą per metus. Kodėl e, kiekybinio subalansavimo negalėtumėme ir čia numatyti? Dėkuoju, pana Šuica. Ačiū, ponė ministrė. Trumpi klausimai. Aš buvau pranešėję AFET komitete šiais klausimais. Kaip jūs užtikrinsite, kad Europos dėrybos dėl TTIP sustarimo atspindės ir COP21 e, konferencijos rezultatus. Dėl klimato dimo, kai, dimo, diplomatijos, jūs apie tai kalbėjote, jūs sakėte, jog lapkričio 10 dieną bus ekofino sustikimas, tačiau kaipgi jūs e, duosite naujų impulsų diplomatijai dėl klimato kaitos, kad e, aktyviau būtų įtraukti mūsų partneriai pasaulyje į šio, šių klausimų sprendimą. Dėkoju, panas Keli. You, Dėkuoju, pirmininkė, ačiū ministrė. Aš įtrė e, komitete e, rengiu pranešimą. Man įdomu buvo išgirsti tai, ką jūs sakėte apie saistantį susitarimą, tai svarbu. Bet, e, sakysime, ar nereikėtų tokios taktikos laikytis, jeigu visas e, šalis pateikė įsipareigojimus, ar galėtume po penkių metų, pavyzdžiui, juos peržiūrėti ir dar sugriežtinti. O jeigu joms nelabai sekasi, galbūt galima būtų sušvelninti tuos įsipareigojimus. Dabar dėl žemės ūkio, e, dabar, kai žemės ūkio bendroji politika tapo ekologiškesnė, ji vis mažiau teršia. Bet e, kai kalbama apie e, CO2 sekvestravimą, e, tai žemės ūkis gali prarasti savo kaip absorbento vaidmenį. Dabar ponas Peterle. Pone ministrė, norėčiau Jums padėkoti. Esu įsitikinęs, kad mes pasieksime neblogo rezultato, jeigu mes sieksime ambicingų tikslų platesnėme kontekste. Aš manau, kad mes turime tiks, klimato kaitos tikslus susijęti su mūsų partnerių vystimosi tikslais. Pavyzdžiui, Indija yra vienas svarbių partnerių, kuris šalis išgyvena didžiulį ekonominį pakilimą Ir ta, dėl to ta šalis, jeigu naudos Kinijos modelį, iš tiesų e, padidins savo emisijų kiekį. Tačiau kalbant apie Europos investicijas, mes turime siekti dalyvauti Indijos ekonomikos žalinime. Ir aš e, norėčiau paklausti jūsų ministrė, kaip jūs vertinate tokį iššūkį ir kokių įsipareigojimų imsitės šioje srityje linkiu jums sėkmės Paryžiuje, bet linkiu sėkmės ir po to, kai pasibaigs Paryžiaus konferencija. Dėkoju, ponas Turmes. Pone ministrė, mane informavo, kad jūs su aplinkos saugos taryba buvote susitikę ir pasiekite neblogų rezultatų. Aš tikiuosi sprendimų, sprendimų, kurie bus susiję ir su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Tačiau čia yra problema, apie kurią mažai kalbama. Kodėl Vokietijoje yra daugiau saulės nei Graikijoje? Kaip yra tarp Graikijos ir Al Vokietijos kapitalas paskirstomas, tai matome, kad uh, Matome, kad tai yra nesažininga, taigi reikia išspręsti visas tas problemas tam, kad investicijomis būtų įmanoma užsitikrinti mechanizmą, riziką mažinantį mechanizmą, tam, kad kapitalo kaštai sumažėtų atsinaujančių energijos šaltinių atžvilgių tose srityse, kurios, kurių finansinės rinkos yra sudėtingos. Ir kalbant apie palūkanų normas, matome, kad Prancūzijoje yra 4 procentai, Graikijoje 20 procentų. Taigi reikia tikrai labai gerai pamastyti, nes tai yra prioritetas Europoje, turint omenyje, aišku, Ukrainos klausimą ir visus kitus. Ačiū dabar e, ponas Fabijus. Ačiū. Sudėtinga per dešimt minučių bus atsakyti į tuos klausimus, kurie, aišku, buvo labai taip e, glaudžiai suformuluoti, bet vis tiek man prireiktų kur kas daugiau laiko, kad galėčiau juos atsakyti. Taigi nepykite, jeigu ne viską pakomentuosiu. Aš pasižymėjau, pradėsiu nuo štai ko. Buvo klausimų dėl jūrų, e, jūrininkystės ir aviacijos sektorių. Tas tekstas, kuris buvo patvirtintas Bonoje praeitą savaitę, trečio straipsnio 19 punkte, apie tai kalbama, nors gan trumpai kalbama apie tuos klausimus ir jūs visiškai teisingai sakėte, kad reikia įtraukti šios sektorius į bendrus tikslus, nes priešingų atveju tai tikrai mums daug kainuos. Toliau daugelis kalbėjote apie anglės kainą ir taip pat e, apie tai, ar Kinija, kuri nusprendė 17 metais e, imtis atitinkamų veiksmų ir taip toliau. Čia atliekamas didžiulis darbas dėl anglės kainos. Ir aš manau, kad privaloma eiti šią linkmę ir uh, tikiuosi jūsų nešokiruosiu, sakydamas, kad visi finansavimo, viešų, viešo finansavimo sprendimai, kuriuos priimame ir kurie yra būtini, yra kur kas mažiau reikšmingi masto prasme, nei tie pokyčiai, kuriuos mes galime įgyvendinti rinkos mechanizmais. Ir jeigu mes įtrauksime iš tiesų anglies tarifus ir jūs teisingai čia kalbėjote apie saulės baterijas ir panašiai, jeigu pasirūpinsime, kad atsinaujinanti energija būtų netokia brangi, tuomet mes pasieksime kur kas didesnių tikslų nei viešų finansų dėka. Taigi, aš šiandien sužinojau, kad įvyko Indijoje įdomus susitikimas. Indija yra šalis, į kurią reikia atitinkamai atsižvelgti, tai yra didelė šalis, daug gyventojų ten gyvena ir aišku, tai yra taip pat žmonės, kurie domisi technologijomis, naujomis technologijomis ir panašiai. Tačiau aš aišku, manau, kad mes galime patraukti Indiją į kovą su klimato kaita. Tačiau kalba eina apie šimtą milijonų žmonių, kurie turi irgi išbristi iš skurdo ir aš manau, kad na, mes palaipsniui galbūt galėsime nuo anglies perėti prie atsinaunančių energijos šaltinių, palaipsniui e, siekti kažkokio tai saulės energijos alijanso ir būtų galima to, tokiu būdu sureaguoti į ir atsakyti į tą klausimą. Taip pat dėl Kinijos. Savaitės pabaigoje su Respublikos prezidentu mes lankysime, ki, lankysimės Kinijoje ir mes tenais viešai paskelbsime bendrąją deklaraciją. Ir toje deklaracijoje, kuri dabar yra kaip sikis rengiama, mes esame numatę daryti nuorodą į Kinijos sprendimą dėl 2017 metų, kuomet jie katina patvirtinti anglies rinką. Aišku, Paryžėje to mes nepadarysime, Paryžėje mes nenuspręsime, kad anglies kaina bus X, tarkim, visam pasauliu. Tačiau mes vis tiek turėsime siekti tam tikrų teisingų iniciatyvų. Ponas Konfan, nežinau, ar skaitėte tą ataskaitą, parengė tokius techninius duomenis ir jis kalba apie ang anglies kainos koridorių. Tai yra gan įdomus dalykas, nes tai yra tam tikras metodas, kurį galima taikyti pinigų sistemoje. Čia kalba eina apie įvairius elementus, kaip palaipsniui yra įgyvendinami tie elementai. Na ir Paryžioje, pavyzdžiui, galime pasakyti, kad, tarkim, negalėsime pasakyti, Gvatemaloje anglės kaina bus štai tokia, X. Tačiau vis tiek bus imtasi labai daug iniciatyvų Paryžioje tam tikslui ir tikimės, kad tokiu būdu galėsime daug ką pakeisti. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl harmonizavimo ir tikrinimo. Jūs labai teisingai pabrėžėte, kad tie įsipareigojimai, kurie buvo pasiūlyti, yra heterogeninio pobūdžio. Kodėl? Todėl, kad e, Pastarai, paskutiniais metais Limoje mes nusprendėme, kad jeigu bus viešai paskelbti įsipareigojimai, šalių įsipareigojimai, tuomet e, mes galėsime pasiekti novatoriško sprendimo, tačiau turime pripažinti, kad pirmąjį kartą tie įsipareigojimai iš tiesų bus labai heterogeninio pobūdžio, labai vienodi. Aišku, tam bus gal kažkokiu tai skirtingų priemonių, tačiau jie vis tiek bus gan vienodi, vienalyčiai. Taip pat e, labai svarbu prisimti įsipareigojimų tame procese ir po to palaipsniui mes galėsime jau pakoriguoti, suderinti tuos, harmonizuoti tuos įsipareigojimus. Na ir žvelgiant atidžiau į tuos įsipareigojimus matome, kad kai kurie imasi absoliučių, absoliučių įsipareigojimų, neturtingosios valstybės imasi sąlyginių įsipareigojimų. Tarkim, šalis sako, kad aš galiu įsipareigoti štai ką padaryti, ir tą padarysiu, jeigu jūs man numatysite finansavimą ir technologijas. Taigi, na, realistiškai vertinant nebuvo įmanoma tikėtis ko nors kito. Toliau klausimas buvo užduotas dėl skaidrumo ir panašiai. Aš čia norėčiau pasakyti, kad aš dar ne, nesusipažinau su jūsų diskusijomis įvykusiomis parlamente, tačiau uh, Bonoje, kuomet vyko sesija, buvo primtas sprendimas dėl dėl Japonijos pasiūlymo ir, aišku, jis bus aptartas skaidriai ir tada jau pradės darbą dėrybininkai. Aišku, nebus lengva priimti sprendimą, aš konsultavausi su kolegomis, reikia, kad visi būtų atviri, aš kalbu apie stebėtojus. Taip pat labai svarbu, kad būtų pasiektas rezultatas ir Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai turi, aišku, tos patirties, kai visi kalba atvirai, 20 tūkstančių delegatų ir tiek pat žurnalistų ten bus, taigi aišku, nėra lengva pasiekti kompromiso. Taigi aš Aišku, mes abs absoliučiai neužsimsime jokių lobizmų ir nebandysime nusi nusileisti, bet tikrai nebus lengva dėrėtis, nebus lengva pasiekti susitarimo ir kompromiso. C67 grupė. Pone uždavė klausimą. G77 grupė. Apie tai buvo užduotas klausimas. Na, Tai sukelia daug nepasitikėjimo, aš suprantu, nepasitikėjimo turtingųjų valstybių atžvilgių. Ir reikia kažkaip įveikti tą nepasitikėjimą ir parodyti, kad mes nieko ne, nenorime slėpti, mes sąžiningai elgiamės ir tų valstybių atžvilgių. Ir to šalis irgi turės suprasti, kad vyksta tam tikri pokyčiai, nes jeigu pažvelgtumėme į turtingųjų valstybių sąrašą ir neturtingųjų valstybių sąrašą, prieš 50, 25 metus buvo parengti tie sąrašai, tai matome, kad daug kas yra pasikeitę, pasikeitę, tos turtingosios tapo mažiau turtingomis, o kai kurios neturtingosios tapo kur kas turtingesnėmis. Tačiau aš manau, kad mes galėsime kažko konkrečiai pasiekti, pavyzdžiui, priemonės dėl prisitaikymo. Ir ta, toje ataskaitoje, kurią minėjau, yra labai įdomių, svarbių dalykų. Būtent yra svarbus, svarbus finansavimas skiriamas švelninimui, tačiau nėra pakankamai skiriama finansavimo prisitaikymui. 16 procentų tik tai skiriama prisitaikymui, kalbant apie daugelį neturtingų valstybių. Nors mes, aišku, suprantame, kad švelninimas irgi labai svarbios priemonės, tačiau reikia prisitaikyti, reikia ir tam skirti finansavimo, nereikia laukti 25 metus. Taigi, kalbant apie tai, ką reiks padaryti ir po 20 metų, aišku, tai yra labai svarbu. Na, Paryžiaus susitikimas, aišku, negali visko numatyti, kas bus po 20 metų, taigi mes imsimės atitinkamos iniciatyvos, krūs iniciatyvos taip vadinamosios, tai yra informacijos teikimo sistema, būtent kalbama apie visas šalis, kurios gali susidurti su gaivalinėmis nelaimėmis. Tai yra informacijos sklaida, sklaidos sistema ir ta sistema, kuri dabar yra Afrikos vystimosi banko analizuojama. Ir čia kalbama apie konkrečias priemonės apie dėl atsinaujančių energijos šaltinių Afrikoje. Ir aišku, yra technologijų, kurios nekainuoja labai daug, jas galime dėkti Afrikoje ir taip keisti žmonių gyvenimą. Ir Benino vyriausybėje, pavyzdžiui, yra vykdomas tam tikras projektas, kuris kainuoja kelis milijonus eurų, tačiau pusiai gyventojų jis duos naudos. Taigi mes turime suprasti, kad tokio projekto pagalba bus padėta vaikams, ir visiems šalies gyventojams. Taigi, ten tiesiog yra tokia, toks projektas, pagal kurį e, užkertama kel, užkertamas kelias gyvačių patekimui į namus. Taigi iš tiesų paprasti dalykai, kurie duoda puikau, pu, puikaus rezultato. Taigi, taip pat yra tam tikrų kitų iniciatyvų, kurių imamasi ir Prancūzija mėsi iniciatyvos, dėl to šiek tiek yra, gan daug yra kalbama. Na ir pabaigai pasakysiu, kad na, kažkas iš jūsų kad reiktų atsisakyti Strasbūro kaip parlamento buveinės ir taip sutaupyti lėšų. Na, čia yra parengtas atitinkamas tekstas ir, na, nemanau, kad aplinkos sauginiai aspektai yra vieninteliai čia šioje situacijoje. Na, galima dažniau pasinaudoti dviračiais, taigi iš tiesų čia yra ir kitų priežasčių, ne vien tik tai aplinkos sauginių, yra kitų priemonių, kurių galima imtis. Ir atsiprašau, jeigu ne visus klausimus atsakiau, per ilgai ir per trumpai e, kalbėjau. Kažkas iš jūsų sakėte, kad mes tikimės, kad Prancūzija pavyks pasiekti sprendimo. Taip, tai, tai milžiniška atsakomybė, kuri mums tenka ir Prancūzija uh, yra tik viena iš valstybių ir mes tikrai bandysime kaip primančioji valstybė pasirūpinti, kad būtų sėkmingas rezultatas. Prieš tai buvo Peru. Peru atliko labai neblogą darbą ir visais tais metais mes su peruviečiais daug dirbome ir aš manau, kad tai yra svarbu, nes tai yra pietų valstybė, neturtinga valstybė ir dabar yra šiaurės valstybė, kuri yra turtinga valstybė ir jeigu tokios šalis dirba kartu, viską rengia kartu, tai tuomet tai irgi suteikia pasitikėjimo tom šalims, kurios e, dažnai yra nepasitikinčios ir nepasitikė dažnai turtingosiomis šalimis. Taigi, tikrai be jokios abejonės mes maksimaliai naudosimės jūsų paramą ir sieksime e, sėkmingų rezultato. Tikrai jūsų parama mums reikalinga, nes Europa čia vaidina svarbų vaidmenį. Galbūt e, kalbama yra tai, kad trūksta tos europinės pozicijos, tačiau labai svarbu, kad Europa, na, tai yra žemynas, kuris rodo kelią, rodo lyderystės ženklus. Taigi, uh, tos, tos atsakom, ta atsakomybė, kurią prisims Europos dėrybininkai, bus labai svarbi, ne tik bandant pasiekti rezultatų. Mes teisiškai nieko primesti negalime niekam, tačiau mes privalome parodyti, kad Europa yra įsipareigojusi siekti pokyčių, pokyčių, kurie absoliučiai būtini yra. Jeigu norime išsaugoti savo planetą. Dėkoju. Thank you very much for your presence here and uh, we can conclude here. Dėkoju ponui ministrui. Baigsime mūsų komiteto posėdį. Kitas posėdis mūsų laukia 9 ir 10 lapkričio. Oh, yes, but, but, uh, we received useful information.